Ačiū. Gerbiami komitetų pirmininkai, Europos parlamento nariai. Norėčiau padėkoti Jums už visus pateiktus klausimus ir per pastarąsias keletą savaičių sustikau su visų frakcijų atstovais, su komitetų koordinatoriais. Turiu pasakyti, kad vykusios diskusijos buvo itin naudingos, nes jos padėjo susidaryti geresnį įspūdį apie tuos svarbiausius klausimus, kurie taip pat buvo pristatyti ir šio klausimo pradžioje. Skaitmeninis sektorius yra gyvybiškai svarbus, kalbant apie augimo skatinimą, darbo vietų kūrimą bei investicijų didinimą ES. Skaitmeniškumas, taip pat informacinės technologijos supa mus visur. Jos tobulėja, plėtojasi, tai vyksta kasdien ir Europa privalo neatsilikti. Ir jeigu aš būsiu paskirtas kaip komisijos pirmininko pavaduotojas atsakingas už bendrąją skaitmeninę rinką, bendroji skaitmeninė rinka bei jos galutinis sukūrimas Europoje bus vienas svarbiausių mano prioritetų, kaip tai yra numatyta ir e, pono Junkerio programoje. Šio tikslo siekimas padės taip pat gerinti e, ir ekonominę padėtį, taip pat sukurti daugiau darbo vietų. Nebejoju, kad tai prisidės ir prie kasdienio mūsų piliečio gyvenimo gerinimo, taip pat padidins mūsų įmonių konkurencingumą šiame skaitmeninėme amžiuje. Tai reiškia, kad bus skatinama, stimuliuojama ta Europos e, skaitmeninė aplinka, bus mažinamas teisinis netikrumas ir bus sukūriamas vienodos sąlygos visiems. Taip pat bus sukurtas didesnis pasitikėjimas, e, ta mm, internetinė aplinka bus stiprinamas kibernetinis saugumas, geriau saugomi asmeniniai ir komerciniai duomenys. Tad reikės pašalinti labai daug kliučių, kurios šiandieną įtakoja skaitmeninės rinkos susiskaldimą. Aš taip pat tikiu, kad skaitmeninė bendroji rinka yra būtent tai, ko nori ES piliečiai ir verslo atstovai. Visų pirma, spartusis ryšys visiems, taip pat tai, kad nebūtų jokių kliučių tarp atskirų valstybių narių ir kad būtų e, patobulinta infrastruktūra. Na ir siekiant atitikti šiuos ES piliečių iškeltus lūkesčius. Aš tikiuosi dirbti kiek įmanoma skaidriau ir taip pat be abejo konsultuotis, mėgsti partnerystės ir užmėgsti tarpusavio pasitikėjimą su jumis visais. Manau, kad labai svarbu užtikrinti, jog vyktų nuolatinis dialogas su visais komitetais. Ačiū. Gerbiamas paskirtasis komisijos nariai, norėčiau Jums dar kartą padėkoti už tikrai labai ilgą klausimą. Ir žinau, kad pastarasis keletą savaičių e, susidūrėte su tam tikromis sveikatos problemomis, tačiau tikrai sugebėjote apriepti labai daug svarbių klausimų šiandieną. Ir aš kaip vidaus rinkos komiteto e, e, pirmininkė e, turiu pasakyti štai ką. Akivaizdu, kad ne tik mūsų komiteto, bet ir kitų komitetų nariai e, vertina tą skaitmeninę aplinką, e, kuri yra tinkama aplinka mūsų ekonomikai aukti ir kuri daro e, įtaką viskam, kuo mes gyvename. Tad manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad galėtume pasinaudoti ir gyvybingą, tačiau ir saugę skaitmeninę aplinką. Taip pat lauksime jūsų mūsų vertinime rytoj. Ten nebus jokio viešojo svarstymo, jis vyko šiandieną. Ir turiu pasakyti, kad mūsų vertinimo rezultatai bus pagristi e, būtent šio klausimo rezultatais e, šiomis trimis valandomis. Na ir Taip pat bus surinktas koordinatorių posėdis 11 val. E, rytoj. Vidaus rinkos komitetas taip pat surinks diskusijas ir prieš tai, tad rytoj 11 val. 6Q2 salėje demokratinis sprendimas bus priimtas. Ačiū. Ne,